Vakar 5 valandą vakaro, taigi balsavimo nebus. O toliau pereiname prie kito punkto. Ivo Belet pranešimas dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo. Žodis pranešėjai ponui Belet. Aš pirmininkė komisijos nariai, kolegos, labadiena. Šiandien visuokis yra nukreiptas į Graikijos krizę todėl visi kiti klausimai nustumiami į antrą planą. Deja, tačiau e, klimato kaita nelaukia ir e, būtina kovoti su šiltame efekto dujomis pasitelkus e, taršos leidimų prekybos koregavimo mechanizmą, reformuojant taršos leidimų prekybos sistemą. E, kuri praškai buvo paralizuota dėl krizės, tai labai svarbu pakankamai dėmesio skirti klimato kaitos politikai būtina. Nauji pasiūlymai e, paskatins investicijas į ilgalaikę kovą su klimato kaita. Šiuo metu žinome, e, kad mūsų artimiausi planai yra sumažinti CO2 išmetimą 40 procentų ir mūsų tikslai šių metų pabaigoje e, turės būti patvirtinti Paryžiaus klimato kaitos konferencijoje. Komisijos teikiami pasiūlymai įrodo, kad mes galime vykdyti ambicingą kovos su klimato kaita politiką, suderinties su ekonomikos saugumo darbo vietų kūrimu, todėl yra e, gerai, kad skatinamas persiorientavimas į mažiau CO2 E, išskiriančią gamybą, tačiau tam reikalingos investicijos, kad būtų galima e, konkuruoti su e, ne ES gamintojais, kuriems nereikia mokėti už taršos leidimus ir taip pat būtina atsižvelgti į daug energijos suvartojantį gamybos sektorių kuris taip pat turi konkuruoti tarptautiniu mastu ir būtina užtikrinti E, suteikti jiems tam tikras garantijas, kad e, eksportuodami savo produkciją nepatirs nuostolių ir tam tikrų sankcijų, jie galėčiau dar angliškai papildyti. Dažnai kolegos šiame kontekste pamirštame svarbes išlygas ir svarbes naujas iniciatyvas, kurios yra sudėdamoji šios sprendimo dalis ir, <clears throat> ir kurios yra naudingos toms valstybėms narėms, kurių BVP yra mažesnis nei ES vidurkis ir noriu paminėti tris sprendimus. Pirmiausiai išimtis e, nemokamiems e, taršos leidimams e, energetikos srityje bus trims valstybėms narėms ir toliau taikomas, taip pat bus sukurtas fondas, kuris skatins investicijas. Ir trečias yra nustatytas solidarumo mechanizmas, pagal kurį gaunamos įplaukos bus paskirstamos ir investuojamos į šalis, kurių BVP vidurkis mažesnis už ES vidurkį, apie tai dažnai nutylima praėjusią savaitę. E, buvo pateiktas naujas pasiūlymas komisijos nario Kanietės apie šią e, reformą ir per artimiausius metus dar tas pasiūlymas toliau bus gerinamas ir šlifuojamas ir aš Tikiuosi, kad komisijos narys pateiks tikrai plačių užmojų ir tolygų pasiūlymą, taigi pirmiausia norėčiau padėkoti komisijos nariui Kanietį ir jo tarnyboms, generaliniam direktoriui Delbekė už puikų bendradarbiavimą, puikiai parinktus pasiūlymus ir dėje, nors ir pirmikančio šalies atstovo nėra, noriu padėkoti Latvijos ambasadoriui Stalmairiui Jis e, taip pat puikiai vadovavo diskusijoms šio klausimu šešiems pranešėjams Grote, Gerbrandi, Kilonė, Aigaut, Evi ir jų padėjėjams noriu padėkoti už puikų bendrabiavimą, taip pat Envi komiteto pirmininkai poniai Lavijai ir įtrė komiteto pranešėjai Tajani už puikų bendrabiavimą rengiant nuomonės, nes be jų pastangų šis pranešimas tikrai nebūtų buvęs toks geras. Ačiū. Nors teiksiu žodį komisijos nariui atsakingam už kovą su klimato kaita ir energetiką, ponai Kanietė, prašau. Señoras, señores diputados, es para mí una satisfacción comparecer una vez más ante ustedes. Ačiū, ponė pirmininkė, kepimi parlamento nariai, man tikrai labai malonu turėti progą padiskutuoti su jumis apie apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Parlamentas kėlė kai kurios reikalavimus ir mes e, čia labai svarbę sistemą numatome. E, bendroje prekybos leidimais sistemoje, kas yra labai svarbus e, ramstis apskritai mūsų bendroje ES politikoje šią linkme. Kai kurie leidimai nebuvo parduoti, susidarė jų perteklius ir dėl to ir investicijų atitinkamai nebuvo tiek, kiek tikėtasi. Mes norėjome, norėtume sukurti lankščią sistemą ir norime, kad rinka pasitikėtų ir darytų savo, mm, sprend, priimtų savo sprendimus remdamasi būtent tokią sistemą ir to pačiu mažėtų anglės dioksido emisijų. Visi turime dirbti kartu, bet noriu padėkoti ponui Beletui, pranešėjui, taip pat ir ponui Tajan ir šešėliams pranešėjams, taip pat kitų fra tiesiog frakcijų atstovams, kurie dirbo kartu su pranešėju, nes yra pasiūlyta labai svarbių elementų, ypatingai dėl rinkos stabilumo rezervo. Komisijos e, pirminis planas buvo kalbėti apie 2021 metus ir dabar sukasi kalba apie kompromisą kad nuo 2019 metų jau galėtų būti taikomos šios naujos taisyklės. To Putino rezervo kol kas neturime, o jis yra reikalingas, kad būtų sukurtas stabilumas rinkoje. Man vienas iš svarbių elementų šio sustarimo ar šios sistemos yra, kad viskas būtų atspindėta realiai tekste. Reikia siekti svarbiausio tikslo - mažinti emisijas ir kurti paskatas energetikos sektoriuje. Yra keli dalykai, kuriuos reikėtų toliau stiprinti ir mes kaip tik peržiūrėdami pasiūlymą komisijos tą ir darome. Nebūtinai minėsiu viską detaliai, bet šiais elementais bus sukūrima daugiau stabilumo rinkoje. Tai yra perspektyvi sistema ir pasiekėme kompromisą, kuris yra tvarus, todėl galėsime susitelkti ties E, sistemos reformavimo 2020-30 metams šiam laikotarpiui. Kad ir toliau dirbsime šiais klausimais, 2030 metų energetikos paketas e, jau suformuluotas ir rinkos stabilumo rezervas yra tikrai labai puikiai priemonė. Dar kitais metais e, Liepos mėnesį kompromiso pagrindu pateiksime atitinkamą pasiūlymą ir taip pat e, remsimės praėjusių metų spalio tekstų projektais. Norime, kad rinka veiksmingai e, funkcionuotų, nes tai yra tiesiog e, pirminis pasvarbiausias Europos komisijos tikslas ir be abejo dioksido emisijų mažinimas. Čia dabar ponas Tazianį įtre komiteto vardu. Dėkoju ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausiai pranešėjui už puikų darbą, kad pavyko pasiekti kompromisą. Noriu padėkoti taip pat ir komisijos nariui už tai, ką jis nuveikė. Mes šiuo pasiūlymu tikrai prisidėsime prie veiksmingesnės politikos kūrimo klimato kaitos ir energetikos srityje Na, o dėl anglės dioksido nutekėjimo ir dėl kvotų, kurios buvo numatytos 15 metams. Ši sistema labai svarbi, galvojant apie klimato kaitą, bet turėkime galvoje du dalykus, žvelgdami į ateitį. Turime stengtis e, numatyti teisingą, tinkamą skaičių leidimų kurie turėtų būti parduodami. Ir nupirkti galbūt reiks numatyti kai kur sumažinimus ar atsižvelgti į vietos pasikeitimus. Dabartinė sistema, pripažinkime, neveikia taip, kaip norėtųsi ir iškreipiama konkurencija tarp valstybių narių, o tai turi neigiamų pasiekmių ES pramoniai. Norėtųsi, kad komisija visus tuos aspektus atžvelgtų, peržiūrėdama e, ATL sistemą ir iki 2030 metų be abejo norisi laikytis numatytų tikslų Tačiau yra ir kitas tikslas 2020 metais. E, mūsų pramonė energetikos sektorius turėtų prisidėti reikšmingą dalimi prie bendro BVP, kitaip e, nepasieksime geresnių ūkio augimo rezultatų. Ponas Gruotė, ačiū ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui įtrė komiteto pirmininkui, ponui Tajanį, šešieniams pranešėjams, pranešėjams visiems, kurie dirbo ties šiuo projektu. Savame suprantama, rytoj e, balsuos apie e, frakciją už šį e, pranešimą komisijos narė Hedegard savo laiku pateikė šį pasiūlymą ir jos įpadinis ponas Kanietė pateikė netgi geresnį patobulintą pasiūlymą. Ir tiems, kurie kritikuoja šį tekstą, kuriems to nepakanka, noriu pasakyti, kad mes juk ne tik dviem metais pankstiname e, sistemos galiojimą, bet tie atidėti leidimai, laikinai atidėti, atidėti leidimai atsturs rezervę ir leidimai, kurie iki 2010 metų nebus įsigyti, taip pat bus atidėti. Taigi tai yra reikšmingi žingsniai, norint, kad sistema tinkamai veiktų. Bet to esame numatę ir kai kurių patikslinimų. Mm, nenorime, kad anglės dioksido emisijos nemažėtų. Norime to tikslo ir toliau siekti. Todėl parlamentas darybose tuos savo pasiūlymus labai intensyviai gynė, nepaisant to, kad pasipriešinimas buvo juntamas, neretai labai smarkus. Ir pramonė iš tiesų mums ištiesusi jau ranką ir dabar turėtumėm tai sureaguoti, o ne atstumti įmonės, kurias pasiryžusios dirbti šią linkmę. Aš esu įsitikinęs, kad kitą savaitę sulauksime pasiūlymo, kuris bus tikrai labai rimtas. Uh, pagrindas toliau vykdyti e, gamybą Europoje ir jeigu mes e, tai darysime tinkamai, būsime ir geras pavyzdys e, visam pasauliu. Ačiū toliau, ponas Grotė. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, mielas Ivo. Turiu pasakyti, kad bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai. Parlamentas elgėsi labai išmintingai, suvokdamas savo atsakomybę, nes prekybos leidimais e, sistemai trūko stabilumo rezervo ir mes e, numatydami dabar tą rinkos ir stabilumo rezervą pagaliau e, leisime tai rinkai atsikvėpti ir veikti šiek tiek ramiau gal, bet tai yra gerai, kadangi iki šiol apskritai viskas buvo sustoję ir pagaliau tai, ko reikėjo, yra įgyvendinta. Pusantro milijardo leidimų bus atidedami į rezervą, bus išimti iš rinkos, kas mums ir kėlė problemų iki šiol. Ir tuomet sieksime realistiškos kainos už vieną toną CO2. Tuomet ir investicijos atsiras į klimato um, įvairių neigiamų padarinių šalinimą klimato kaitos neigiamų padarinių šalinimą. Ir manau, kad šiuo pasiūlymu bus sukurtas rimtas teisinis pagrindas ir be kita ko taip pat ir aiškus signalas, pavyzdžiui, ir COP20 konferencijai visam pasauliui, kad Mm, kaip ir ponas Tajanis sakė, mums rūpi klimato kaitos politika ir energetikos e, politika, kad šie dalykai neprieštrauja vienas kitam, kad galima siekti bendrų tikslų šias abi sritis derinant. Taigi dar kartą pasikartosiu, jūs tikrai labai atsakingai elgėtės, dirbote. Ir e, gal mūsų frakcijai pradžios data ne visai patiko, tačiau eina kalba apie kompromisą, tad nebėra, nebėra reikalo daugiau tais klausimais diskutuoti kompromiso vardan galime sutikti ir tikrai didžiuojasi tuo, kad tiek pramonės politika, tiek e, klimato kaitos politika pažengs taip smarkiai pirmin. Ir galbūt dar pasisakysite ir dėl pano Šefčovičiaus uh, e, minčių, kurias jis anksčiau čia yra pareiškęs, minėjo 2015 metus kadaise ir aš jo dar kartą perklausiau, tai galbūt, galbūt jūs dabar galėsite plačiau pakomentuoti, kaip yra su tomis datomis. Ačiū toliau, ponas Dankin, dvi minutės. Uh, Madam Chair, thank you. Po pirmininkė, ačiū. Tarsos leidimų prekybos sistema, kuri laika buvo laikoma e, uh, pavyzdinė politiką flagmanu, tačiau tas flagmanas e, jo būrėse buvo nepakankamai vėjo. <clears throat> Todėl e, reikia kalbėti apie neveiksmingą, tačiau svarbią politikos sritį. Įveikti atsiradusius iššūkius ir pasiekti kompromiso nebuvo lengva, nes tiek frakcijos, tiek uh, Atskiri parlamento nariai laikosi įvairių nuomonių. Manau, kad reformos pradžia nuo 19 metų yra tinkamas laikas, e, kalbant apie e, leidimus e, ir jų atidėjimą, paperklimą į rezervą. Manau, kad procesas be to nevyktų. Taip pat turime užduoti savo svarbų klausimą apie funkcionalumą, kurį turi ši e, sistema naujoji taršos leidimų pademonstruoti reikia lyginti ją su panašiomis e, e, sistemomis veikiančiomis kitur pasaulyje, tačiau tai neturėtų gulti nepakeliama našta didžiausiams mūsų teršėjams, todėl būtina nustatyti atitinkamas ir tinkamas sąlygas susijusias su CO2 nutekėjimu, nes e, tai yra labai svarbu daugeliu ES pramonės gamintojų. Nepaisant to, manau, kad mes padarysime rimtą pažangą ir patvirtinsime tokią taršos leidimų e, sistemą, kur iš tiesų bus veiksminga. Tai yra labai gerai ruošintis COP21 e, konferencijai Paryžiuje. Rytos balsavimas bus tik tai pirmas žingsnis į priekį, tačiau ar reikia žengti dar daug papildomų žingsnių tam, kad galėtume Paryžiuje atremti ten iškilsiančius iššūkius. Ačiū ponui Ferėje. Dviems minutėms Farijas teikiamas žodis. Pone pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos, noriu padėkoti ponui Beletui, komiteto pirmininkui Lavyje ir kolegai Gerbrandžiui už puikų atliktą darbą rengiant šį, šį dokumentą. Jame kalbam apie e, taršos leidimų sistemą, tai yra turbūt viena iš veiksmingiausių priemonių kovant su klimato kaita, reikia tinkamai ją pasinaudoti dėl ekonomikos krizės ir dėl per didelio leidimų skaičiaus rinkoje ta sistema iki šiol neprisidėjo prie CO2 emisijų mažinimo, reikia skatinti investicijas į aplinkai nežalingas technologijas ir užtikrinti pusiausvyrą šioje e, srityje, kovojant su klimato kaita, tai yra būtina prielaida, mes norime sukurti stabilę prognozuojamą rinką kurioje būtų skatinamas pažangios technologijos. Dar iki 2020 metų turi pradėti veikti inovacijų fondas, iš kurio taip pat būti skatinama e, CO2 <clears throat> išmetimo mažinančių technologijų naudojimas. Aš pasakiau už tai, kad siūlomos priemonės įsigaliotų greičiau nei anksčiau ir komisija siūlė, kad jos pradėtų galioti nuo 21-ųjų, o iš tikrųjų dabar pradės galioti nuo 19 metų. Už tai esu dėkingas. Dėl šių priemonių bus stabilizuota padėtis rinkoje ir tie 900 milijonų e, išimtų iš rinkos e, leidimų vėl galės būti įtraukti į bendrąją taršos leidimo priekybos sistemą, tokiu būdu mes pasiūsime svarbų signalą mūsų konkurentams apie tai, kad mus rūpi kova su klimato kaita. Komisijos nariai labai svarbu, tačiau taip pat pasirašyti Paryžiuje pasaulinį kovos su klimato kaita susitarimą šių metų pabaigoje turime nepamiršti, kad ES čia turi imtis lyderės vaidmens, taip pat su dėkingas už komisijos nario pastangas siekiant šio tikslo. Ačiū. Ar stiks atsakyti į Melnosios kortelės klausimą? 20 sekundžių jums prašau klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau pono Farijos paklausti, ar jis iš tiesų mano, kad CO2 rinka turėtų tapti svarbiausia priemonė kovojant su klimato kaita. Galiu pateikti jums pavyzdžių apie tai, kad ši rinka neveikia. Ar jūs galėtumėte pateikti priešingų pavyzdžių? Taip pat mes nepasiekime sustarimo dėl leidimo, taršos leidimo kainos minimalios ir e, jeigu ta kaina nebus patvirtinta, tai nebus aišku, kiek ta sistema e, mums kainuos. Pirmininkė nutraukė kalbėtojų žodis ponui Farija. Tai yra svarbus e, klausimas kraštutiniai kairieji nuolat taip kalba vertindami šią siūlomą priemonę. Aš manau, kad ji tikrai labai svarbi, kovojant su klimato kaita, nematau kitų galimybių siekiant ką nors pakeisti ir aš ir toliau pasisakysiu už tai, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos būtų mažinamas pasitelkus šią priemonę. Ačiū. Dabar poniai Killonen yra žodis suteikiamas. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, lämpimät. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems kolegoms. Iš tikrųjų, ne vienareikšmiška mano būtų nuomonė šiandien. Mes esame tokioje padėtyje, kai išgyvename ekonomikos nuosmukį taip pat ir dėl kitų veiksnių. E, iš tikrųjų, turime apivartinių taršos leidimų perteklių ir visa sistema neveikia taip, kaip turėtų. Dabar norime pakoreguoti pačią sistemos veikimą. Galbūt siūlomas sprendimas nėra idealus, tačiau tai yra galimas žingsnis į priekį. Todėl aš ketinu balsuoti už šį pasiūlymą nes aš mastau realistiškai, galbūt esu net ir optimistė. Ir todėl aš manau, kad turime pasinaudoti tuo, ką dabar turime ir dabar turime pasiūlymų, o ne e, toliau ieškoti kažkokių idealistinių sprendimų. Um, galbūt iš tikrųjų siūlomas sprendimas išgelbės ETS sistemą. Tikiuosi, kad diskusijos tuo nesi Pirmininkė pertraukė kalbėtoją ir toliau pusantros minutės su ponu Eckhout. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Žinome visi, kaip sunku pasiekti kompromisų dėl mm, priekybos apivertiniais taršos leidimais sistemos ir plenarinėje, ir visur mm, ginčiamas ir galiausiai kompromisas nepasiekiamas. Taigi pranešėjui ačiū ir aplaudismentus nusipelno už kompromiso paiešką. Mes žalieji galime taip pat pritarti šiam kompromisui, taigi balsuosime už. Manome, kad tikrai e, patobulėjęs pasiūlymas palyginus su tuo, ką turėjome prieš tai. Bet dabar darbas tik prasideda. Turime dabar stabilumo mechanizmą, bet problema yra didžiulis apivertinių taršos leidimų perteklius rinkoje. Taigi, ką darysime ilgalaikėje perspektyvoje su sistema. Tai yra tai, ko mes tikimės iš komisijos Laukiame atsakymo, galbūt netgi kitą savaitę. Aišku, um, visada ilgiau um, atsakymų formulavimas trunka dėl ETS um, sistemos nei norėtume, bet vis tiek lauksime. Klausimas komisijos nariui Kanietė. Jūs keičiate dabar uh, savo poziciją dėl pasiūlymo e, leidimus nukreipti tiesiai į rezervą, bet dabar manome, kad jūs norite 250 milijonų leidimų e, pateikti į naujų e, rinkos dalyvių rezervą. Galbūt aš neteisingai kažką suprantu, Bet iš tikrųjų panašu, kad jau kitą savaitę jūs pradėsite mm, keisti tą pasiūlymą, kuris buvote pateikę. Būtent leidimai eina į rezervą. Aš tikiuosi, kad taip ir bus iš tikrųjų. Ačiū, ponė Įvi, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Tai jau yra antras bandymas pritaikyti tą priemonę, kuri realiai neveikia priekybos apivartiniais taršos leidimais sistema pagrista neteisinga prielaida, kad ji padės e, pasiekti klimato kaitos švelninimo tikslų. Bet mes turime užtikrinti, kad būtų investuojama į naujas technologijas, o ETS sistema visiškai to neragina. Ir iš tikrųjų dabartinė siūloma sistema skatina mokesčių vengimą. Europos audito rūmai paskelbė savo ataskaitą, kurioje matyti, kad yra teisinių trūkumų susijusių su šios sistemos taikymu. Taigi, manau, kad e, ši sistema ir pagal ją vykdomi projektai yra amoralūs. Jie visiškai nesiekia tų tikslų, kurie yra deklaruojami. Mes turime galvoti apie žmogiškai aspektą susijusi su mm, šiuo klausimu. Pone Dornano. E, Ačiū, ponė. Vicepirmininkė Europos Sąjunga norėjo pademonstruoti savo e, ryštą laikytis Kyoto protokolo nuostatų siekiant patvirtinti atitinkamą metodą kurio būtų sumažinta, sumažintos CO2 emisijos <clears throat> ir e, e, padidint perkami leidimai už pakankamai aukštą kainą ir tai būtų paskata mažinti taršą. Dėja, sistema nesuveikė, kadangi ji buvo reguliuojama rinkos ir uh, Ta pati, manau, būtų galima pasakyti ir apie siūlomą kvotų pasikeitimo sistemą arba taršos leidimo kvotų pasikeitimo sistemą. Kijoto sistema neveikia, mūsų pramonė ir mūsų konkurencingumas nuo to kenčia. Mėly kolegos, tokie sprendimai yra tik tai technokratų dėlionės ir netinkamas darbas. Ar atsakytumėte į klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą? Žinoma. 30 sekundžių jums. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, turiu klausimą kolegijai. Ar nematote, kad e, stabilumo rezervo tikslas užtikrinti, kad sistema veiktų. Žinau, kad ji neveikia taip, kaip turėtų, bet tikslas padaryti ją veiksmingą. Tai galim palyginti pramonę jūsų šalyje ir plieno pramonę Švedijoje. Ir galiu konstatuoti, kad Švedijoje plieno pramonė yra ir švaresnė, ir ekologiškai švaresnė. Taigi e, mes e, pagal ETS sistemą mes turime daug aukštesnius mokesčius. Galbūt ir jūsų šaliai tai būtų naudinga. 30 sekundžių atsakymai, prašom. Oui, mais euh, comment défendre un système où les plus pollueurs sont... La... Kaip mes galime ginti tokią sistemą, kai didžiausi teršėjai pasaulyje yra Kinija ir jungtinės valstijos ir jos nėra užsibrėžusios atitinkamų tikslų. Tai yra papildoma našta mūsų pramoniai ir mūsų konkurencinė padėtis dėl to kenčia. Todėl e, mes turime e, tiek ekonominių, tiek aplinkosauginių požiūrių vadovautis e, realią situaciją. Ponai Balcų žodis az unió széndiokszid kibocsátás kereskedelmi rendszerét. Ačiū, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Kalbant apie prekybos taršos leidimais sistemą, pirminis tikslas buvo veiksmingumas ir tikslai, kurių reikėtų siekti 2020 tiesiams metams numatyti tikslai yra susijęs su bendraja kvota ir bet koks kišimasis į sistemą jau iššaukė tą situaciją, kai reikia priimti sprendimus, visą kitokius negu kad anksčiau numatyta, o už 9 procentus emisijų jau atsakinga Europos Sąjunga pasaulyje. Įmonės, kurios darė nemažai, priėmė nemažai pažangių sprendimų, bet visgi uh, neišsilaikė, turi būti uždaromos, darbuotojai praranda darbo vietas ir turime štai, pavyzdžiui, plieną <clears throat> importuoti iš Indijos. Ar tai yra tai, ko mes siekiame? Ačiū. Pusantros minutės ponui Lavija dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary. Taip pat norėčiau kreiptis į jūs ir uh, ponė ministrė, kadangi ir jūs nemažai dirbėjote savo laiku tam, kad būtų pasiektas toks pasiūlymas. Reikia padėkoti ir ponui Belėt, kitų frakcijų atstovams tarybos atstovams už tai, kad buvo sudarytas toks sustarimas. Kai kas kritikavo e, kompromisą ir pačią sistemą, bet juk mes peržiūrime ją dabar ir siūlome patobulinimus. Ir rinkos, rezerv... rinkos stabilumo rezervas yra numatomas tam, kad vėl būtų sukurtos paskatos pramoniai veikti tvariai, tausiai ir mažinti emisijas. Kalbame apie rinkos stabilumo rezervą ir tikiuosi, kad rytoj visos politinės frakcijos parems tokią idėją. Ir beje, mes stovime ties naujos peržiūros slengščių visos sistemos ir aš labai tikiu, gerbiamas komisijos nary, kad jūs ryštingai padirbėsite ties to klausimu, tačiau dar prieš kop e, sustikimą Reikia pasiūsti aišku signalą, jog ES tikrai rimtai rūpi kova su klimato kaitos padariniai, taigi ir rytoj priimtas sprendimas bus dalis to indėlio, kad mes būtent taip norime organizuoti pramonės darbą. Ačiū toliau, ponė Griffin, pusantros. Thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. ES prekybos taršos leidimais e, sistema apima 45 procentus tai emisijų Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema tikrai neveikia sklandžiai, to negalime pasakyti, nes pramonė ir toliau mm, ir, ir toliau generuoja CO2 emisijas mes turime numatyti emisijų kontrolę aiškę ir taip pat labiau sustelkti ties atsinaujinančiais energijos šaltiniais, numatyti nuspėjamumą visos prekybos e, taršos leidimais sistemai, sistemoje. Ir ypatingai suteikti daugiau stabilumo visai pramoniai. Man atrodo, kad e, rinkos stabilumo rezervas yra ta priemonė, kuris sukurs reikiamą uh, E, trūkstamą stabilumą ir tai reiktų padaryti kiek įmanoma greičiau. Leidimai bus perkeliami į rezervą, kuomet bus sudarytas perteklius, o kai pas, susidarys trūkumas, jie vėl bus e, paleisti į rinką. Taip geriau pasieksime tikslų, kuriuos esame numatę klimato kaitos rytyje. Naudos turės ir pramonės įmonės, ir apskritai visą Europos Sąjungą, kadangi tapsime pavyzdžių kitoms šalims pasaulyje. Mes, Europos Sąjungos piliečiai ir e, įmonės, e, tikrai norime užsitikrinti perspektyvę ateitį. Pone Grifin, ar sutiksite su kolegos klausimu pagal mėlynos kortelės procedūrą? Taip, prašom Jums, ponė, 30 sekundžių. Ja nie zgadzam się z tą argumentacją Aš nesutinku su tais argumentais ir su to teiginiu, kad mes bet kokią kainą dogmatiškai turime siekti didelių leidimų kainų ir investuoti į atsinaujinančią energiją, nes iš tikrųjų yra ir tokių šalių, kurios remiasi anglimi, anglės ištekliais. Bet e, norėčiau paklausti e, jūsų, kaip turėtų būti kompensuojamos tos ekonomikos, kurios iki šiol rėmėsi anglimi? Ar bus kažkokio solidarumo šio požiūrio? 30 sekundžių atsakymui. Ačiū. Aš atstovauju Anglijos šiaurės vakarus ir, kaip žinote, kalnakasybos pramonė buvo labai svarbi mūsų regione. Svarbios taip pat ir tos technologijos, kurias mes norime apsaugoti, taikant ETS sistemos modernizavimą. Mes ėmėmės priemonių pagal modernizavimo fondą, mes ir stabilumo mechanizme dalyvausime su kitomis valstybėmis narėmis, nes esame įsitikinę, kad tai iniciatyvos, kurios apsaugo mūsų pramonę ir apsaugo ir skatina atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Ačiū. Toliau ponė Višnevska. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos, komisijos nariui, gerbiami kolegos. Aš labai griežtai pasisakau prieš stabilum, rinkos stabilumo mechanizmo dėgymą. Pirmiausia, šis rezervas yra mm, patvirtintas remiantis netinkamų teisinių pagrindų ir tokiams šalims kaip Lenkija, tai gali padaryti žalos. Reikia iš tikrųjų šiuo atveju ne dauguma taryboje e, remtis. E, ir emisijos Lenkijoje tik nedaug viršyje kitų valstybių narių emisijas. Vokietija, Belgija vienam gyventojui turi daug didesnės emisijas, bet dabartinės siūlomos nuostatos m, iš tikrųjų padarys didesnį poveikį mūsų piliečiams dėl mūsų specifinės energetikos m, krepšelio struktūros. Iš tikrųjų, tos sąnaudos bus visiškai neproporcingos, galvojant apie m, galimą naudą. Ir iš tikrųjų negalima taip dirbtinai bandyti reguliuoti kainų. Šiandien leidimai pigesni dėl ekonomikos krizės. Ir jeigu bus didinama leidimų kaina, tai tikrai nepadės mums greičiau išbristi iš krizės. Ačiū. Madam, Ar priimsite mėlyną kortelę iš pono Cani? Be abejo, priimsiu. Ačiū, pirmininkė. Klausiau, klausiau ankstesnių kolegų pasisakymų ir pagalvojau, ar būtų teisinga galvoti, kad kasdienio mūsų gyvenimo klausimai pamažu tampa rinkos dalimi. Viskas verčiama rinka. Ir viskas aiškinama rinkos principais Europoje. Bet iš tikrųjų tai negali būti vienintelis įmanomas kelias. Pirmininkė pertraukė, praėjo 30 sekundžių. 30 sekundžių atsakymui. Pagal e, sutarties nuostatas visos valstybės narės turi teisę primti sprendimą dėl savo energijos šaltinių. Tai susiję ir su solidarumo nuostata. Prašau atsižvelgti uh, į Lenkijos pramonės e, energetikos šaltinių specifiką. Siūlomos nuostatos šiandien mums yra visiškai nepriimtinos, jos padidins skirtumą tarp išsivyščiusios Europos ir šalių kaip Lenkija, kurios siekia, kad jų piliečiams būtų geriau gyventi. Ačiū. Toliau ponas Federly, vieną minutę. Thank you, Madam Chair. Um, first of all, I would like to uh, express a, uh, a uh, thank for... Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, m, mm, noriu atsiprašyti už poną Nebrandį, kuris negalėjo atvykti šiandieną į posėdį. Iš tikrųjų, pavyko jam padirbėti taip, kad, kad kompromisas atrodytų priimtinai, nors aiškus nuomonių susiskirimų buvo ir komitete taip pat politinės frakcijos e, turėjo visai skirtingų vizijų dėl to, kaip turėtų toliau būti formuojama sistema. Taigi labai puikiai buvo padirbėta. Mūsų pramonė iš ties vis dar labai stipri, todėl turime e, daryti viską, kad emisijos mažėtų. E, Kinijoje netgi daroma didesnė pažanga. Matome ir JAV pavyzdį. Ponas Kanietė su kolegomis pateiks pasiūlymą dėl peržiūros sistemos ir reikia tikėtis, kad tai bus pažangi sistema, kuri leis e, sukurti reikiamą konkurencingumą Europos Sąjungai. Ačiū. Toliau pone, pone Konečna. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti už pranešimą. Pranešėjų čia yra esmingų struktūrinių pakeitimų siūloma sistemoje kurie reikalingi tam, kad perteklius leidimų nesusidarytų toks, kuris susidarė nuo 2009 metų iki dabar. Tačiau jau keletą kartų sistema nesuveikė ir imu darytis labai skeptišką jos atžvilgiu. Emisijos negali sumažėti per trumpą laikotarpį ir mums vis dar trūksta teisėkuros iniciatyvų, ypatingai ūkio srityje, kadangi dar negyvendinome ir e, dioksido nutekėjimo, su, su dioksido nutekėjimu susijusių nuostatų. Kinija, JAV, kitos šalis mus ima lenkti. Ir jeigu mes nenumatysime teisiškai privalomų nuostatų, tuomet e, rezultatų nepasieksime. Reikia ne tik sistemą reformuoti, bet ir privalomų pobūdžių įsipareigojimus numatyti. Ačiū toliau, ponas Erikson. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad ir aš buvau nekartą atsidūręs neviltyje, žvelgdamas į šią sistemą ir bandydamas ją analizuoti. Valstybės narės regis turėjo priemonės, kurios joms turėjo pagelbėti spręsti situaciją, tačiau taip neįvyko ir dėl to būtinai reikėjo ieškoti sistemoje klaidų ir džiugu, kad tas buvo padaryta. Džiugu, kad pavyko pasiekti kompromisą, kuris reiškia reikšmingą žingsnį pirmin. Ir komisijos dabar pateiktas, pirminis pateiktas pasiūlymas buvo veikiau e, silpnas, e, todėl smagu, kad pavyko jį patobulinti ir dėl to visiems bendrai sutarti. Bet nepamirškime ir to, kad neužtenka vien tik šios sistemos, reikia žengti ir kitus žingsnius, Todėl tikiuosi, kad e, ponas Kanėtė ir komisija visai netrukus jau imsis tų žingsnių, kad ES iš tiesų prisijimtų jai tenkančią atsakomybę šioje srityje. Ačiū. Žinau, kad kažkas iškėlė mėlyną kortelę, bet jūs jau kalbėjote ir mums laiko nebeliko tiek daug, tad vis dėlto steiksiu dabar žodį poniai Reit pagal kalbėtojų sąrašą. Pone pirmininkė. Pranešėjas remia komisijos pasiūlymą, kurio numatoma įvesti rinkos stabilumo rezervą ir taip siekiama sumažinti rinkos iškraipimą ir numatyti daugiau stabilumo pramoniai. Tačiau klaidinga taip manyti. Iš tiesų atteimo e, sistema ir rezervas dabar numatysimas yra dalykai, kurie kaip tik kenkia pačiai sistemai. Ir CO2 emisijos dės, e, kadangi bus siunčiamas signalas pramoniai, jog e, anglės sugavimo technologijos susikiti numatyti e, elementai ir priemonės neveikia, nepasiteisino. Daugelis nesupranta to, kad rinkos mechanizmai reikalingas ir įsikišimas tam, kad būtų numatyti reikiami kainų lygiai. Tačiau čia slypi ir tam tikra prieštara, kadangi kainos formuojamos su, susiformuoja sava, savaime. Mes turėtumėm toliau e, įkvėpti dvasios e, šią sistemai mėginti, tačiau e, ne taip, kaip dabar yra siūloma. Dar kartą man minėsiu, kad suteiksiu žodį užduoti klausimus tik tiems, kas kol kas dar nepasisakėte. Dabar kitas kalbėtojas vieną minutę, ponas Štūger. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga kaip magnetas traukia nelaimės. Ar kalbėtume apie Graikijos krizę ar migrantų problemas, šiuo atveju ETS sistema ji neveikia iki šiol, dabar neveikia ir niekada neveiks ateityje. Ir dėl to džiaugsis tik tai Kinijos ir artimųjų rytų aviacijos kompanijos. Jos juokėsi už pilvų susijėmė dėl dabartinių ES taikomų priemonių ir dėl jų kylančių lėktuvų bilietų kainų ir pas juos automatiškai bėgančių europiečių klientų. Tai Turkija taip pat uh, uh, gauna dar papildomas uh, subsidijas iš ES ir stato um, dabar uh, patį brangiausią pasaulio oro uostą, e, kuris taps rimtų konkurentų Amsterdamo Schiphol oro uostui. Jeigu mes e, e, rimtai dabar kažką svarstame kokį nors priemonių šią sritį, tai tikrai tų pavojingų priemonių, kuris su Europos biurokratai neturėtume įgyvendinti. Jums noriu užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, ar sutinkate į ją atsakyti, ponė Stiugerį. 30 sekundžių, prašau, klausimai. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, ponas Štiugeris kalbėjo ir paminėjo vieną įdomų dalyką ir kalbėjo apie tai, kad leidimų perkelimas į e, rezervą destabilizavo padėtį ir manote, kad dabar siūlomas rinkos stabilumo rezervo e, siūloma priemonė stabilizuos pagaliau padėtį rinkoje. Pirmininkė. Vienintelis dalykas, ką noriu pasakyti, kad viskas, kas čia yra išsigalvojama, turi tik tai vieną poveikį ir jis yra destabilizuojantis. Ar mes vertintume tai pagal Graikijos krizės sprendimus, ar migrantų problemos sprendimus, ar ES integracijos pastangas, visos šios priemonės yra e, bevaisės ir mes turime tą aiškiai suvokti, nes jos yra visos žlugusios. Poniai Grostė žodis pusantros minutės kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai Ivo Beletui už pasiektą sustarimą gegužės penktą dieną ir e, susitarant dėl rinkos stabilumo rezervo sukūrimo. Ši priemonė turėtų paskatinti įmonės investuoti į netaršias technologijas ir išlaikyti tarptautiniu mastu savo konkurencingumą. Tas rezervas, kuris dabar yra siūlomas, juo atsižvelgiama į eksportuotojų nuogastavimus susijusius su CO2 nutekėjimu ir e, mes labai atidžiai dabar stebėsime, kaip bus įgyvendinama praėjusią sava, kitą savaitę jūsų pristatoma ETS naujoji direktyva. Įmonės per 30 pastarųjų metų per pusę sumažino savo CO2 išmetimus ir daugiau negali pasiekti, nes neturi pakankamai naujų technologijų, nors deda visas reikiamas pastangas. Ir jeigu užsibrieštume dar ambicingesnius tikslus, tai ypač plieno sektoriui galėtume smarkiai pakenkti Liaudės partijos frakcija džiaugiasi komisijos prisimtais įsipareigojimais įsteigti atitinkamą fondą, e, kurį šiuo metu sudarytų 50 milijonų eurų. Ši suma yra labai nedidelė, tačiau e, tai yra bent jau kažkas, e, šiek tiek lėšų skirtų naujų technologijų vystimui ateities technologijų vystymą. Pone Dalį žodis, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjus, šešėliams pranešėjams, kurie daug pastangų įdėjo, kad būtų pasiektas susitarimas, kadangi turiu e, nedidelį e, sūnų e, jauno amžiaus, nori, kad jis užauktų švarioje aplinkoje. Ir tai, tai yra pagrindinis ETS sistemos tikslas. Prieš dešimt metų sistema buvo patvirtinta tikintis, kad e, ji taps svarbia priemonė kovojant su klimato kaita, tačiau dėja rezultato nepasiekėme. E, CO2 išmetimas į aplinką sumažėjo, tačiau dėl to veikiau nusipelnė labiau ekonomikos krizė nei ETS sistema. Kitas e, su ETS siejamas tikslas buvo investicijų skatinimas, tačiau jis taip pat nebuvo pasiektas, todėl būtina sistemą peržiūrėti, ją pakoreguoti ir kuo greičiau pasiekti, kad pradėtų veikti rinkos stabilumo rezervas vėliausiai 2019 metais. Rinkos stabilumo rezervas turi užtikrinti stabilumą ir užkirsti kelią taršos leidimų kainų svyravimui. Tokiu būdu turėtų būti rinkoms pasiunčiamas labai rimtas signalas, o įmonės skatinamas investuoti į naujoviškas ir netaršias technologijas. Ir Jeigu ši priemonė suveiks, tai turės poveikio klimato kaitai. Taigi mums reikia patvirtinti tokią sistemą, pagal kurią emisijos būtų mažinamos mažiausiamis sąnaudomis. Pone Girling. Ačiū, pone pirmininkė. ETS nėra tobula politikos priemonė, tačiau yra esminės svarbos politikos priemonė. Ir tie, kurie šiandien kritikuoja šią sistemą, jie tik tai kritikuoja ir nepateikia jokių naujų konkrečių pasiūlymų, kaip kitaip mes turėtume sumažinti šiltume efekto dujų išmetimą. Kita vers galima daryti išvadą, kad jiems iškai nerūpi šiltume efekto dujų sumažinimas ir jie netgi neigia, kad apskaitai dėl to kyla kokiu nors problemu. Ir E, Deja, tik tai galima apgalestauti, kad e, tokie argumentai vis dar yra kartojami ir kad neatsižvelgiamai mokslininkų išvadas. Norėčiau paminėti tik vieną aspektą, tai yra CO2 nutekėjimas, turime nepamiršti mūsų pramonės konkurencingumo ir e, konkurencingumo išlaikymas gali būti suderintas su kova su klimato kaita. Mes kalbame apie netaršias technologijas vakar, ponas Timermansas kalbėjo apie tai, kad Europos pramonės ateitis turi būti siejama su pažangiomis ekologiškomis technologijomis, tačiau jos turi būti tokios, kad mes galėtume ir mūsų įmonės galėtų uždirbti pelną. Tad tam, kad tokias technologijas galėtume išvystyti, reikia atitinkamų fondų ir investicijų o ne Ems ar ta stiklinė pusiau tuščia ar pusiau pilna, galima dėl to ginčytis ar susitarti. Manau, kad labai svarbu yra pabrėžti ir pažymėti, kad ta stiklinė yra pusiau pilna ir tikrai gerai, kad siūlomos tam tikros priemonės, kurias reikia gyveninti ir džiaugiamės, kad priemonių gyvendinimo pradžia yra numatyta anksčiau, nei siūlo komisija, tai yra 19 metais, tai turime vertinti kaip pažangą kaip ir tą aplinkybę, kad į rezervą perkelti leidimai taip pat bus įtraukti į rinkos stabilumo rezervą. Dėl to ilgai kovojame. Tačiau kyla klausimas, kaip bus <clears throat> vertinama pervišinė rizika, tame rinkos stabilumo e, rezerve ir, ir kitos aplinkybės, apie kurias reikia kalbėti timiausių metų, nes labai svarbu pasiekti, kad taršos leidimų kaina padidėtų tam, kad mes pajustume tiesioginį šios sistemos poveikį ir e, kad galėtume įgyvendinti savo e, kovos su klimato kaita tikslus tam, kad ta stiklinė iš tiesų būtų pusiau arba visiškai pilna. Ponas Helmeris. Pirmininkė, Europa išgyvena kompetitingumo krizę ir ta krizė sukėlė labai aukštos energijos kainos. Matome, kad užsidaro um, elektrinės, prarandamos darbo vietos, įmonės išsikelia iš Europos. Uh, Vis dėlto, pirmininkė, šiandien čia parlamente mes kalbame apie tokią politiką, kur yra specialiai sukurta tam, kad energija būtų dar brangesnė. Šiandien mes turėtume galvoti ir kalbėti apie tai, kaip atpiginti energiją. Bet atrodo, kolegos, kad mes norime mm, nusižudyti ekonomiškai kalbant. Bet koks rinkos mechanizmas, taip vadinamas, kuris remiasi nustatytų kainos lygių ir reikalauja nuolatinio reguliuotojų kišimosi, kad ta kaina būtų palaikoma, visai nėra rinkos mechanizmas. Tai yra labai sudėtingas, biurokratiškas anglės mokestis. Tai kodėl mes mm, nenustatytume, kodėl mums neatsisakius apskritai CO2 mokesčių. Ačiū, ponas Bei. Be mikrofono dėja. Pirmininkė, mėly kolegos, akivaizdu, kad dabartinė ta sistema neveikia, tačiau technokratai, kaip ir ponas Šulcas, dabar nori neatsisakyti šios sistemos, bet sukurti rinkos stabilumo rezervą, numato tam tikras išimtis, kurias galėtų pritaikyti rinkos reguliavimo tarnyba. Pramoniai, tačiau šis sprendimas reiškia naujus netiesioginius mokesčius, kurių nemoka konkurentai už ES ribų. Ši sistema bus naudinga tik spekuliantams, kurie be jokių skrupulų pasinaudos e, ekologiniu pretekstu tam, kad užsidirbtų daugiau iš šios bendrosios taršos leidimų prekybos e, sistemos. <clears throat> ir manau, kad e, tie aferistai dabar bando pasinaudoti numatomais 5 milijardais eurų. Nacionalinis e, frontas priešinsis šiam pasiūlymui ir dabar jau mes tapome frakciją Europos tautų ir laisvės ir balsuosime prieš Beleto pranešimą. Panas Gžyb. Ačiū pirmininkė. Apie taršos mažinimą kalbame jau labai ilgai. Bet ar yra kažko pasiekta? Taip, realiai jau sumažintas taršalų kiekis. Bet ar ETS rinkos sistema veikia teisingai? Yra pasiekta tam tikrų naudingų tikslų remintis e, šią sistemą. Bet kodėl sumažėjo emisijų? Todėl, kad e, turime ekonomikos krizę. O gamyba yra pagrindinis emisijų veiksnys. Iš pradžių aš pasisakiau už e, rinkos stabilizavimo mechanizmo sukūrimą. Kodėl? Todėl, kad. E, e, tiksliau, aš pasikau prieš šį mechanizmą, todėl, kad jis pažeidžia teisinį tikrumą. Matome, kad nuo 21 metų ketinama šį mechanizmą patvirtinti. Tai yra uh, Mm, sprendimas priimtas e, pernai vadovų taryboje skirtoje klimatoj. Tada buvo pasakyta, kad 2021 metais turi įsigalioti stabilumo rezervas. Bet aš manau, kad e, neteisinga įtraukti e, tokias įtraukti tuos apivartinius leidimus, kurie buvo atidėti. Uh, ir kurie turi būti gražinti 19 metais. Iš tikrųjų, taip yra pažeidžiami Europos e, vadovų tarybos sprendimo, taip sulaužomas tas sprendimas ir valstybės narės netenka teisinio tikrumo ir kyla klausimas, ar neišsikels Europos įmonės e, į užsienio šalis. Mes iš tikrųjų nežinome, kas bus nuspręsta Paryžiaus konferencijoje, nors aišku tikimės, kad bus pasiektas pasaulinis e, sutarimas. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, negalime taip labai patys keisti tų nuostatų, kurias patys priimame. Nemanau, ponios Garcia Peres salėje dabar žodis poniai Tošinovskiai. Ačiū pirmininkė. <coughs> Gerbiamis komisijos nariai, diskusija, kur toliau krypsta priekybos apivartiniais taršos leidimais sistema, yra tikrai nenauja Europos Sąjungoje. Manau, kad visiems aišku, kad šios sistemos veikimas turi būti tobulinamas. Deja, ši sistema, kaip po tokia apskritai, nėra rinkos sistema ir dėl to ji nėra tvari. Man nepatinka apskritai joks administracinis kišimasis į šią sritį, todėl kad jis gali būti e, labai žalingas ekonomikai ir sukelti rimtų trūkdžių. Aš e, sutinku su, su tuo, ką pranešėja sako apie nemokamus leidimus, bet aš manau, kad mums reikia esminės diskusijos apie pačią priekybos su atvirtiniais taršos leidimai sistemą. Diskusijos komitete parodė, kad reikalinga ETS reforma. Ačiū, ponas Kariniš. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Europos Sąjunga kaip priekybos blokas konkuruoja su kitomis valstybėmis, tarp jų ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ir pagrindinė sąlyga ar prielaida, kuria remiasi JAV, yra mažinti kainas ES pagrindinis tiklas, kaip įmanoma, mažinti CO2 emisijas, bet dėja, mažindami šias emisijas, mes keliame energijos šaltinių kainas ir dėl to gyvenimas sunkėja mūsų pramoniai ir darosi sunku konkuruoti su JAV, dėl to, kad JAV kainos mažesnės. Taigi nėra jokių abejonių ir moksliškai yra įrodyta, kad e, žmonijai svarbu sumažinti CO2 emisijas, kad būtų galima kovoti su klimato kaita, bet mes, kaip politikai, turime būti atsakingi ir už pramonės konkurencingumą. Mažindami emisijas Mes negalime tiek užkelti energijos kainų, kad mūsų pramonė taps visiškai nebekonkurencinga. Taigi mūsų pramoniai turi būti numatytos tam tikros išlygos, kad mes e, nenustotume, mm, kad mes e, kad galiausiai neišsikeltų mūsų pramonės įmonės. Ačiū vieną minutę, ponui Pavulčiui. Ačiū pirmininkė. Ilga ekonominė krizė susilpnino priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą ir CO2 taršos leidimų kaina tapo per maža ir ji nebeskatina siekti tvarumo. Ir todėl rinkos stabilumo rezervas ir 50 milijonų leidimų fondas mums padės pasiekti mažai, mažo CO2 kiekio technologijų įdėgymo. Mes turime iš tikrųjų galvoti apie savo ateitį. Šios priemonės yra reikalingos, bet jų nepakaks. Mums reikalinga visos um, prekybos apivartiniais taršos leidimai sistemos reformos. Ir e, reikia priimti tam tikrų sprendimų dar prieš Paryžiaus konferenciją. Ačiū. Mm, mm, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Serbo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėlinims pranešėjams. Uh, už darbą šioje jautrioje, šio, su šio jautriu klausimu ir sunku iš tikrųjų pasiekti tokį rezultatą, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms narėms. Mūsų ekonomika skiriasi, skiriasi mūsų pagrindinių pramonės šakų situacija. Mūsų valstybėje narėje CO2 kainos yra pakankamai aukštos ir aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie galimas kompensacijas ar finansinę paramą toms pramonės šakoms, kurios patiria netiesioginį ETS sistemos poveikį. Ir komisija turėtų apie tai pagalvoti, kaip bus atliekama peržiūra ar sistemos peržiūra. Pats mechanizmas yra labai svarbus ES, e, jai kovojant su klimato kaita ir kad būtų pasiekti tikslai iki 2020 metų. Ačiū, dabar pereikime prie spontaniškų pasisakymų ir suteiksiu žodį penkiems kolegoms, pradedant Šon Kelį. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas ir kolega Ivo Belės gerokai padirbėjo, mačiau E, kaip sunkiai jis dirbo ir jis pateikė iš tikrųjų įdomų pasiūlymą ir komisijos narys Kanietė turėtų pasinaudoti šio pranešimu, kai jis teiks savo pasiūlymą e, Liepos 15 dieną. Mes turime sumažinti ES emisijų skaičių 40 procentų iki 2020. Ir taip pat turime tikslų susijusių su, su mūsų e, BVP. Šie tikslai yra tarpusavėje besikertantis. Iš tikrųjų, mes turime prisiminti, kokia yra pradžios data 2019. 19. Aš esu pranešėjęs ITRE komitete, dirbu su klimato kaitos klausimais ir rengiuosi Paryžiaus konferencijai, tikiuosi, kad jis bus iš tikrųjų naudinga. Ačiū, ponas Parniu. Vieną minutę pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, kadangi esu pranešėjęs COP21 konferencijai rengintis, noriu padėkoti komisijos nariui Kanjėti ir padėkoti jam už e, e, rinkos stabilumo rezervo e, pasiūlymą, dėl kurio balsuosime rytoj. Tokiu būdu kvotų perviršius bus nuolat perkeliamas į tą rezervą ir padidės pasitikėjimas šią priemonę. Paryžė vyks COP20 konferencija 2015 gruodžio mėnesį ir bus siekiama patvirtinti CO2 rinkos priežiūros nepriklausomą tarnybą pasiekti kitų susitarimų, suderinti veiksmus tiek ES, tiek valstybių narių lygius, siekiant mažinti šitame efektų dujų išmetimą. Tikiuosi, kad mes savo siūlomais sprendimais uh,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 neligumai, kurios, kurie atsirado sistemoje, sukūrė 2 milijonus sertifikatų lydimų, kurie nebuvo panaudoti. Todėl iki nusatytos datos, todėl mes norime reformuoti sistemą, kad vis dėlto per ją būtų galima mažinti emisijas. Mums norisi stabilizuoti sistemą, o jis stabili nebus, jeigu nenumatysime užtektinai investicijų į alternatyvius energijos šaltinius. Jeigu to nepadarysime, tas pereimas prie tausos sistemos tiesiog neįvyks, kokį mes įsivaizduojame. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Jakovčič. Norėčiau pasveikinti šį komisijos pasiūlymą, kadangi tai yra žingsnis e, teisinga linkme, siekiant e, rinkoje stabilumo, jo tikrai reikia. Tik siekiame lik e, prieštaringų tikslų, norime mažinti emisijas ir tuo pačiu skatinti ekonomiką tik tą prieštarą galima panaikinti tiesiog kitaip pažvelgus, pritaikius kitą požiūrį į tai, ką mes darome. Kaip norime panaudoti investicijas, kurias, kurios bus padarytos. Nuo to viskas priklauso. Tos investicijos gali lemti netgi emisijų padidėjimą. Kaip dorosime su tuo iššūkiu. Ir kitas klausimas, ar mes taikysime kokias nors specialias politikos priemonės Lenkijoje, kadangi čia su padėčių visoje Europoje, apie anglies statusą kaip energijos šaltinio. Ačiū. Toliau paskutinis kalbėtojas vienai minutai. Ponas Ferreira, ačiū ponė pirmininkė, komis, gerbiamas komisijos nary, kaip ketinate kokius ketinate struktūrinius pakeitimus e, numatyti ir mm, kokia struktūrinė pažanga buvo pasiekta, juk kol kas tų rezultatų nematyti. Ir jau šiandien buvo minėta, kad sistema neveikia sklandžiai. Ji nėra veiksminga. Kai kurie didieji e, Emitentai iš tiesų labai daug uždirbo pinigų, tai yra tikri sukčiai, apgavikai, yra keli milijardai eurų ir tik tik įrodo, kokia įdinga yra sistema. Net jeigu ir numatome tokią sistemą, taigi visgi kai kurie suinteresuoti subjektai elgesi labai neatsakingai ir vis dėlto reikėtų siekti daugiau socialinio teisingumo. Dabar žodis teikiamas ponui Arijas Kanietė, komisijos nariui. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū visiems už diskusiją. Ji parodė, kad mums pavyko pasiekti gerai subalansuotą kompromisą ir dabar reikia žengti toliau. Aš nušviesiu plačiau kontekstą. Mes jau numatome e, reforma, kuri reikalinga siekiant pakeisti dabartinę sistemą. Po 2020 metų, e, kai bus, e, priklausys nuo to, kokius numatysime žingsnius ir priemonės įgyvendinti tiems tikslams, kurie iškelti 2030 metams. Aš jau kalbėjau anksčiau e, čia pas jūs, kad esu ryštingai nusteikęs ir taip ir toliau dirbsiu pasiūlymas dėl mm, reformos sistemos jau pateiktas Liepos 15 dieną ir bus remiamasi tais pasiekimais, rezultatais, kurie jau buvo užfiksuoti praeitie, mažinant emisijas. Tai yra vienas svarbiausių prioritetų Junkero komisijos. 2014 m. spalį buvo suformuluotos esminės gairės. E, laisvas paskirstimas pramonė e, lems, kad bus apsaugotos tos įmonės, e, kur CO2 nutekėjimas yra didesnis. Taip pat bus numatytos specialios priemonės toms šalims, kurių BVP santykinai netoks E, didelis ir taip pat bus siekiama susitelkti ties inovacijomis, e, atsinaunančiais energijos šaltiniais ir alternatyvomis gamybos procese. Būsimame būsimą pasiūlymą be abejo reikės dar diskutuoti, jį aptarti ir tobulinti, bet aš manau, kad E, tai bus tikrai konstruktyvios diskusijos ir džiaugiuosi tuo puikiu darbu, kuriuo remdamiesi pasiekėme tai, ką turime šiandien. Man atrodo, tai yra geras sustarimas, e, pasitarnausantis tiek um, aplinkai, tiek um, mums visiems patiems mūsų pramonės sektoriai. Ačiū ponui Kanietė ir dabar pranešėjai paskutinis žodis diskusijoje ponui Belet. Ačiū. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos, noriu pasakyti, kad tas pasiūlymas, dėl kurio rytoj balsuosime, nėra tobulas, nes toks ir negali būti, nes kalbant apie įvairius duomenys, naujovių teikimą, dėgymą, būtų galima galbūt ir um, daugiau siekti, tačiau tai yra kompromisinis pasiūlymas, kuris nusipelno šio e, parlamento paramos ir tai yra svarbus žingsnis kovant su klimato kaita. Noriu grįžti prie kolegės Gerling minčių e, tų adresų, kurie nuolat kritikuoja siūlomus, e, teikiamus pasiūlymus, tačiau neteikia alternatyvių pasiūlymų ir aš tokių pasiūlymų taip pat negirdėjau. Tai sakau, tų adresų, kurie galbūt abejoja dar kaip rytoj. Reikėtų jums balsuoti, noriu priminti kolegoms iš Lenkijos ir kitų valstybių narių, kad e, jiems jų e, įmonėms yra numatytos įvairios išimtis tam, kad vadinamoms uh, žemesnių pajamų šalims būtų e, nepakenkta, pavyzdžiui, naudojant e, to, tose šalise, kur daug anglės yra sunaudojama elektros energijos gamybai ir solidarumo fondą dar noriu priminti, kuriame yra milijardinės lėšos ir kurios galės būti panaudojamos siekiant padėti šioms šalims. Komisijos narys jau paskelbė kad Liepos 5 dieną bus pradėta esminė ETS sistemos reforma. Mes neturėtume už, užimti tokias gynybinės pozicijas, mūsų tikslai turėtų būti kankamai ambicingi, tačiau turime nepamiršti garantijų toms pramonės įmonėms, kurios suvartoja daug energijos išteklių e, ir e, kurios e, kenčia nuo CO2 nutekėjimo tam, kad papildomas sąnaudos nebūtų perkeltos ant vartotojų pečių. Aš manau, kad šiomis priemonėmis iš tiesų mes tikrai nepakenksime, o veikiau padėsime ekonomikos atsigavimui Europoje ir naujų darbo vietų kūrimui. Diskusijos šio klausimu baigtos ir balsuosime rytoj. Dabar perkime prie kito darbo tvarkės klausimo. <clears throat> tai yra pono Fernandės pranešimas 2016 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu